Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Teskime darbą. Kitas darbos varkės klausimas - bendras diskusijos dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, taip pat dėl e, tarptautinio baudžiamojo e, teismo ir Romos statuto. Ramon Hauregi Atondo parengęs yra pranešimą dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų apsaugos konvencijos institucinių aspektų. Taip pat komisija ir taryba padarys pareiškimus dėl Romos statuto peržiūros ir tarptautinio baudžiamo teismo e, veiklos peržiūros konferencijos Ugandoje. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Hauregi, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju komisarė, tarybos atstovai. Manau, šiandiena yra labai svarbi diena. Aišku, šiuose rūmuose daug svarbių dienų būna. Tačiau po Lisabono stoties įsigaliojimo gruodžio pirmąją ES, ES gavo mandatą prisijungti prie ES žmogaus teisų apsaugos konvencijos. Tai yra labai rimta žinia, kuri gali mums užtikrinti geresnę integraciją. Matome, kad seni siekiai e, ES e, kūrime atgyja. Kalbu apie žmogaus teisės, demokratiją, įstatymo viršenybę. Tai yra pats pagrindas Europos kūrimo kelyje. Ir šiandieną kalbėsime ir rytoj patinsime dokumentus, e, kurie įtvirtins mandatą įgauto, kur, kurį ES įgavo po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausia, priminsiu, kad ne tik valstybės narės gina žmogaus teisės, jos ne vienos tą daro dabar ir ES su e, savo naujomis galiomis kaip juridinis asmuo galės tą daryti ir bendrijos teisėje tai atsispindės. E, bus padedama valstybėms narėms. E, ginti žmogaus teisės. Taip pat uh, uh, turėsime kitą teismą, kuris bus už ES ribų, jisai papildys įsipareigojimus gerbti žmogaus teisų principus. Europos piliečiai e, įgaus naujas galimybės įgis galimybę kreiptis į dar vieną teismą, e, jeigu e, norėdam užtikrinti, kad konvencija išdėstytų principų būtų laikomasi taikant bendrijos teisę. E, tai yra svarbu ir išorės politikai. Tarptaut tarptautiniai klausimai taip pat e, bus siemi su šia konvencija. Ką tai reiškia, ponai ir ponios? Man atrodo, kad tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, istorinės reikšmės žingsnis integracijos procese. E, stiprinant ES pagrindinės idėjas ir tai atitinka Europos pilietybės žmogaus orumo reikalavimus. Tai taip pat reiškia, kad ES e, bus sustiprinta pagrindinių žmogaus teisių e, apsauga. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turime teisinę sistemą, kuri yra beveik tobula ir aišku pažangiausia pasaulyje. Tai sustiprina ES įvaizdį e, kitų šalių akise. ES dvišalėse darybose visuomet pabrėžia žmogaus teisų svarbą ir e, turime nepamiršti teisinių institucinių aspektų. Dar svarbu pažymėti, kad e, tai tik procedūros pradžia. Norėčiau padėkoti komisariai poniai Reding už tai, kad buvo labai greitai patvirtintos atitinkamos priemonės. Taip pat e, norėčiau padėkoti ponai Kinga Gal e, už paramą, pagalbą. Dabar turėsime e, dėrybinę sistemą, kuri leis mums grįžti į parlamentą ir manau, kad iš tikrųjų galime kalbėti tik apie labai pozityvius dalykus. Ačiū. Dėkuoju dabar suteiksiu žodį ponui Lopes Garido, Europos reikalų e, valstybės ministrą, pirmininkaujančios Ispanijos atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, kaip e, ponas Aurgi jau minėjo, diskusija, kuri mūsų laukia, yra svarbi. Iš tikrųjų, kalbame apie istorinį žingsnį į priekį, kai kalbame apie žmogaus teisų apsaugą, kai kalbame ne vien tik tai apie tradicinius teisės subjektus, atskiras valstybės, nes dabar kalbame apie bendrą žmogaus teisų apsaugą, peržengiant valstybių ribas, kai kalbame apie vertybių apsaugą. Žmogaus teisų konvencija yra vienas iš žmonijos pasiekimų, kuris apima daugiau negu kad pati Europa. Galime kalbėti apie žmogaus teisų globalizaciją, apie jų globalę apsaugą. Sunku, ką nors pridurti prie to, ką ponas Hauregijau pasakė apie žmogaus teisų konvenciją. Tas pats pasakytina ir apie jo parengtą pranešimą. E, prie to prasidėjo taip pat Kristian e, e, Gampreda ir Kinga Gal. Ten kalbama apie ES pasirengimą pasirašyti žmogaus teisų konvenciją. Aš pasakysiu tik tai, kad tai e, žingsnis e, didesnės Europos integracijos link, vadinasi, prie ES stiprinimo ir tai taip pat e, prisideda prie Lisabonos starties vieno iš novatariškiausių elementų, tai yra pagrindinių teisų hartijos. Taigi, e, greta Strasburgo teismo dabar dirbsime ir e, su e, Luxemburgo teismu. Ši iniciatyva yra numatyta Lisabonos sutartyje ir ji iš tikrųjų padidins ES patikimumą ginant e, žmogaus teisės, mes e, tikrai dažnai e, raginame kitas šalis ginti žmogaus teisės, užtikrinti tas teisės, kurios numatytos konvencijoje. Bet dabar labai aišku, kad jos turi būti gerbiamas ir visoje Europoje. Mes taip pat turime ir laikytis atitinkamų teismų jurisdikcijas. Kai kalbame apie tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą, tai vėlgi e, esame e, tam tikroje istorinėje sankryžoje. E, netrukus susirinks Romos statuto peržiūros peržiūra, tai privaloma konferencija, ji turi apibendrinti pasiektą pažangą e, tarptautinio baudžiamojo teismo veikloje. Todėl tai labai aktualus įvykis, jis labai svarbus Europos Sąjungai ir e, Europos Sąjungos politinis komitetas ir e, koreperų posėdis E, svarstys šį klausimą. Ir kai Europos parlamentas priims savo rezoliuciją tuo klausimu, mes e, e, perteiksime savo pozityvų požiūrį į šio teismo veiklą. Tarptautinis e, baudžiamasis teismas mūsų manimų yra reikalingas. E, siekiant apginti žmogaus teisės, bet taip pat ir nubausti tuos, kurie yra įvykdę e, nusikaltimus. E. Mes e, žinome, kad e, Europos e, valstybės narės dabar yra E, prisijungusios prie Romos statuto ir pripažįsta tarptautinį baudžiamojo teismo e, jurisdikciją. E, tokiu būdu mes pripažįstame teismo vis svarbesnį vaidmenį pasaulyje ir esame pasiryžę jo vaidmenį dar stiprinti. Baudžiamasis teismas daug darbo atlieka Afrikoje, tačiau Kampalas konferencija e, yra nukreipta ne prieš Afriką, bet e, pasiruošusi veikti būtent Afrikos naudai. Todėl e, visos šalys pasirašysios Romos statutą susirinks išanalizuoti, kas yra pasiekta tarptautinio baudžiamojo teismo veikloje. Dabar žodis komisariai Reding. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu visiems pasisakiusiems ir visiems tie, kurie dirbo prie šio klausimo. Prisijungimas, es prisijungimas prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tai e, fundamentalus svarbumo žingsnis. Tai pagerins pagrindinių laisvių apsaugą ES, puikiai žinote, kad Lisabono sutartis e, tai daro tokį, tikslą, tokį žingsnį daro privalomo. Džiaugiuosi, kad parlamentas šiam reikalui skiria tokį didelį dėmesį, beje, tą daro nuo pat pradžių. Šis susidomėjimas yra akivaizdus iš pateiktos rezoliucijos. Ypač norėčiau padėkoti AFKO ir Libė komitetų pranešėjams už puikų bendradarbiavimą prieš, dirbant prie šio dokumento. Ačiū už surinktą klausimą. Jis buvo labai naudingas bei davė daug naudos stumintis į priekį. Projekto, projektas, kurį pateikė ponas Žiūrigė, iš principo atitinka bendrąją komisijos poziciją. Tris aspektus norėčiau išskirti. Jie, mano nuomonė, yra e, labai svarbus. Pirma, komisija pritarė nuomonė, kad es prisijungimas ir prie konvencijos papildomų protokolų, beje, ne visos valstybės narės juos visus ratifikavo, yra tikrai trokštamas tikslas. Iš ties dauguma šių protokolų uh, turi didelės svarbos įgyvendinant es galės bei tam tikros garantijos juose įtvirtintos atsispindi žmogus teisų hartijoje. Todėl e, dėrybos, dėrybinis mandatas turėtų apimti e, galimybę komisijai dėrėtis galimybė prisijungti prie bet kurio iš papildomų protokolų. Sprendimas, e, prie kurio protokolo mes de facto prisijungsime be pačios konvencijos, aišku, turėtų būti priimtas vieningai taryboje, gavus prieš tai parlamento pritarimą. Komisijos nuomonė toks sprendimas e, turėtų apimti visus papildomus protokolus, bei jis turėtų būti priimtas kartu mm, su sprendimu prisijungti prie konvencijos antrą. Tikrai svarbu atsižvelgti į ypatingą es situaciją kaip teisės subjektą, kuri turi savarankiškų galių ir ji taps dalyvaujančioje šalimi mechanizme, kurimis, kuris buvo sukurtas m, mm, iš pradžių tik valstybėms todėl reikalinga atlikti tam tikrus techninius konvencijos pakeitimus. Jie turi atsižvelgti į ypatingą es teisės situaciją. Mums reikia užtikrinti bendrų atsakovų e, mechanizmą, tai galintų geriau ginti mūsų teisės. Tokiu būdu es galės prisijungti prie bylų, kurios bus iškeltos prieš valstybės narės, jeigu tai bus susijęs su mm, es teisino. Džiaugiuosi, kad pranešime yra šis e, siekis išreikštas. Trečia, visiškai pritariu pranešimui ir jo rekomendacijai kad ES būtų atstovaujama konvencijos institucijose e, kaip lygiateisė partnerė e, kartu su kitomis konvencijos šalimis. Maničiau, tai yra sėkmingo įsiliejimo ir prisijungimo prie konvencijos sistemos dalis. Jūs suprantate, kad tai mm, e, ypač svarbu dėl to, kad Strasbūro teisme dirba bent po vieną teisėją iš, virš, iš kiekvienos prisijungusios šalies. Taigi reikia, kad ES turėtų tokį patį statusą ir tokias pat pareigas kaip ir kitos sutarties šalis. O mm, ad hoc teisėjas, kuris įsikišto tik tais atvejais, kai tai susijęs su belmis prieš prie ES, ar su esteisynu nebūtų tenkinama išeitis. Dabar kaip reiktų išrinkti ES teisėją, tai būtų tradicinė procedūra pagal e, konvenciją. Tai reiškia, kad e, tarybos parlamentinė asamblėja išrinks teisėją iš trijų pasiūlytų kandidatų, jos pasiūlys Europos Sąjungoje, pritariu pranešimo projektui, kuriam mes sakoma, kad reiktų uh, E, dalyvauti, leisti dalyvauti tam tikram skaičiui EP narių, kai yra renkamas ES teisėjas į Strasbūro teismą. Kaip bus sudarytas e, šis sąrašas jau yra mūsų reikalas. Tai neturėtų būti prisijungimo susitarimo dalis. E, mes tą turėsime padaryti pagal vidinės teisinės taisyklės, o pati idėja kad parlamentas turėtų būti šią procedūrą įtrauktas kaip pagal 255 straipsnį, kuris reglamentuoja teisingumo teismo teisėjų sprendimą, yra labai įdomus pasiūlymas ir reiks atidžiai išnagrinėti. Gerbėjimi nariai, kaip žinote, pirmininkaujantį Ispaniją didelį prioritetą skiria šiam klausimui. Pirmininkaujantį Ispaniją norėtų pasiekti susitarimą iki birželio pabaigos. Jei tarybai ta, pavyks padaryti, aš tikiuosi, kad pavyks, visą tai mums leis pradėti prisijungimo dėrybas po vasaros pentraugos. Jau prieš dvi savaitės Briuselėje sakiau, kad užtikrinsiu jog komisija kaip e, darybininkė iš ES pusės visiškai informuos e, parlamentą apie visą darybų eigą. Dabar e, mes aptarėme savo europinius klausimus, tačiau mūsų darbo tvarkėje ir yra klausimas susijęs su tarptautinėmis žmogaus teisėmis. Žinote, kad 98 metais beveik 150 valstybių žengė žingsnį į priekį bei sukūrė e, Romos statutą bei tarptautinį baudžiamąjį teismą. Jo tikslas, kad e, genoc... asmenys atsakingi už genocidą, karo nusikaltimus žmonės e, nusikaltimus prieš žmoniją būtų patraukti atsakomybėn. Trečiaisiais metais teismas pradėjo veikti. Dabar Kampaloje vyks peržiūros konferencija, praėjo juk jau septyneri metai. Ten mes įvertinsime teismo veiksmus, laukiančius iššūkius bei es paramos efektyvumą. Dėl pačių teismo veiksmų žinome, kad teismas visiškai e, funkcionuoja, tačiau Jis tik nesenai e, sudarė, dar nebaigtas ne vienas teisminis tikslas, tačiau tarptautinis baudžiamasis teismas e, nagrinėja bylas iš penkių šalių. Viena byla nagrinėjama, kita netrukus prasidės. Taip pat vyksta vienos bylos iki teisminis tyrimas. Nepamirškime, jog šis teismas yra mm, paskutinis teisės prieglopstis. Pirmiausia, yra atsakingi nacionaliniai teismai. Šis teismas e, yra tarsi katalizatorius, skatinantis nacionalinius teismus imtis veiksmų, pradėti tyrimą. Kartu šis teismas e, bus svarbus efektas atbaidantis galimus nusikaltelius nuo nusikaltimų, nes jie žino, kad sulauks teisingumo. Bangladešą ratifikavus e, Romos statutą jau yra 111 prisijungusių šalių Tačiau akivaizdu, jog reikia, kad statutą pripažintų visa tarptautinė bendruomenė, visas teismas. Teismui reikia, kad jame dalyvautų visos šalis, taip pat įvairios regioninės ir tarptautinės organizacijos. Teismas negali vykdyti savo prievolės, jeigu nebus suimti įtariami asmenys, jeigu nebus apginti mm, liudininkai, jeigu nebus kalėjimų, kuriuos nuteistuosius bus galima pasodinti. Taigi per visus tuos metus es tengiasi padėti išspręsti šias problemas. Mes kaip ES dalyvavome šiame procese nuo pat jo kūrimo regime šį teismą kaip būtiną mechanizmą naujoje tarptautinėje sąrangoje, tai tikrai padės išvengti nebaudžiamumo, kai e, šimtai žmonių, tūkstančiai žmonių žūdavo ir vos keli būdavo patraukiami atsakomybėn. Tai e, svarbus tarptautinės bendruomenės instrumentas kovojant su nebaudžiamumu ir užtikrinant tarptautinę tvarką. Todėl mes remiame teismą, pasinaudodami visomis priemonėmis, kuriomis disponuojame. Ponas ministras jau jas paminėjo. E, bendroji pozicija buvo pertvarkyta į veiksmų planą Mes taip pat 2006-aisiais pasirašėme su teismu sustarimą dėl bendradarbiavimo ir paramos ir teikėme jam pilną politinę, diplomatinę paramą per savo demaršus, politinį dialogą, pareiškimus. E, į tarptautinius susitarimus ES įprastai įtraukia straipsnius dėl bendradarbiavimo su baudžiamuoju teismu pagal demokratijos ir žmogaus teisų priemonę ES skyrė tiesiogiai ir netiesiogiai apie 29 e, milijonus eurų. Mes taip pat e, dirbame kurdami bendrą e, saugumo ir teisingumo erdvę, Stengiamės, kad ta sistema e, plėstusi, jai reikia daugiau apsaugos, bet taip pat reikia, kad su jie bendarbiautų ir kuo daugiau valstybių visame pasaulyje. Mario. La parola e, all'onorevole Preda e, per. Dėkoju komisarį. Dabar žodį suteiksiu ponui Predai, kuris kalbės užsienio reikalų komiteto vardu dvi minutės. Dėkuoju. Norėčiau pašnekėti apie, apie pana Hauregį. Pranešimą sveikinu jį parengus puikų dokumentą. Jis išsamei analizuoja visus e, Europos prisijungimo prie e, žmogaus teisų konvencijos už ir prieš. Kaip pranešėjas e, užsienio reikalų komitete aš norėčiau paminėti pagrindinius e, prisijungimo prie šios konvencijos privalumus. Po Lisabonos sutarties e, įsigaliojimo tie dalykai galbūt yra akivaizdus, e, tačiau jie realizuoja tą viltį, kurią mes puoselėjome gal 30 metų. Dabar mes aiškiai demonstruojame, kad ES remiasi teisėmis e, ir įstatymo viršenybę. Žmogaus teisų pažeidimus e, nagrinės e, Strasbūro teismas ir bus taikomi vieningi žmogaus teisų standartai. E, konvencijos pasirašymas E, suteikia ES galimybę taip pat galimybę prisijungti prie e, konvencijos papildomų e, dokumentų, protokolų ir tai suteiks dar geresnę žmogaus teisų apsaugą. Vienas iš loginių e, šio, e, šios priemonės pasirašymo rezultatų bus taip pat ir tai, kad ES pradės e, būti atstovaujama Europos taryboje. Dėkuoju. Dabar žodis poniai. Gal? Jį kalbės piliečių laisvių komiteto vardu dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponai ir ponios. Pirmiausia, paprašyčiau, kad norėčiau, kad leisnėte man padėkoti E, visiems, e, kurie prisidėjo prie pranešimų. Jeigu mūsų du komitetai e, dirba kartu, susitelkia, tai galime atsakyti visus klausimus susijusius su šia konvencija. Prisijungiam prie jos. Aš kalbu piliečių laisvių komiteto vardu ir norėčiau paminėti, kokias mes problemas matome susijusias su uh, prisijungimu. Taip tai sukurs papildomos vertės ES piliečiams. ES piliečiai turi suvokti tą papildomą prisijungimo vertę. Jie turi suvokti ir kokias vertybės mes norime apginti. Tačiau nereikia pernelyg daug galbūt tikėtis, kokios yra perspektyvos ateities. Ryšys tarp Strasbūro ir Luksemburgo teismų E, ateityje nei vieno, nei kito teismo e, jurisdikcija nepasikeis. E, abi sistemas galbūt reikės kažkada peržiūrėti. Mūsų manimų, mūsų prisijungimas prie konvencijos gali būti labai naudingas, jeigu visos institucijos padės atitinkamas pastangas E, mūsų prisijungimas prie konvencijos yra ir unikalus dalykas. Tačiau tai neturėtų kelti pavojus tam, ką jau esame pasiekę žmogaus teisų apsaugos srityje. Tai turi tik tai papildyti mūsų pasiekimus ir užtikrinti papildomą vertę. Dabar e, kalbės frakcijų vardu. Parlamento nariai, pirmoji ponė Andrikienė, ji pasakys dvi, kalbės dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tartautinio baudžiamo teismo priežios konferencija yra ilgai lauktas ir svarbus įvykis paties teismo plėtotei ir platesnė prasme tarptautiniai baudžiamai teisinai. Peržiūros konferencija yra gera proga suinteresuotoms e, šalims pagalvoti apie egzistuojančius trūkumus ir pasiūlyti galimas reformos kryptis. Norėčiau paminėti dabar keletą klausimų, kuriuos į savo darbo tvarkę turėtų įtraukti valstybės narės, taip pat parlamento delegacija. Vienas iš klausimų yra mūsų transatlantinių partnerių pozicija dėl e, teismo. Norėjau pasakyti, kad e, jungtinės e, valstijos nedalyvauja teismo veikloje ir tai yra labai svarbus veiksnys, kuris kenkia autoritetui šio teismo. Būtų labai gerai, jeigu mūsų partneriai, amerikiečiai, pasakytų aiškiau, kokia yra jų pozicija dabar dėl šio teismo. Taip pat norėčiau paskatinti ES reikalauti, kad būtų aptariama ir galbūt. Uh, aptariamas ir galbūt pakeistas Romos statuto 124 straipsnis, kuris dabar leidžia šalims pasirinkti neperduoti savo šalies piliečių teismui septynerius metus po statuto ratifikavimo. Tai yra apmaudi spraga, kurią reikėtų iš statuto pašalinti. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad ES turėtų siekti, kad Romos statutas būtų ratifikuotas ir gyventas kaip galima plačiau. Apie tai reikėtų kalbėti e, bendraujant su šalimis, kurios e, to dar nepadarė. Apie tai reikia kalbėti e, per dėrybas dėl ES narystės, taip pat stojant naujoms šalims į ES. Tai turėtų būti labai aktus klausimas mūsų dialogė su Rusija, ypač galvojant, kad dabar mes uh, E, kalbame, kaip e, modifikuoti mūsų partnerystės sutartį su Rusija. Dėkoju. Dėkoju. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponė Serkianė. Pusantos minutės. Dėkoju. Pirminkė, noriu padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą, ypač kai kalbame apie ES prisijungimą prie Europos e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Mūsų piliečiams tai atneš e, pridėtinės verties, e, apsaugant jų teisės. Piliečiai turi teisę apsisaugoti, gintis ir todėl svarbu, kad visas šalys pasirašiusios konvenciją turėtų teisme savo teisėją. Jis galėtų paaiškinti atitinkamą kontekstą. E, mes turime sukurti ir galimybę keistis nuomonėmis, e, sukurti tam tikrus dialogo kanalus, e, kuris leistų ir Europos parlamentui pasakyti savo nuomonę piliečiai turi žinoti savo teisės ir e, matyt, kad Europos taryba ir Europos Sąjunga turėtų čia parengti gairias ir paaiškinimus jiems apie tai, ką toks prisijungimas jiems reikštų. Dabar e, liberalų demokratų frakcijos vardu ponas Daf. Pane pirmininkė, ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos turėjo įvykti jau seniai, jo ilgai laukiame. E, mes e, tarsi dėliojome sudėtingą dėlionę, kurdami bendrą Europos žmogaus teisų apsaugos režimo paveikslą. tą režimą paremė teisingumo teismas ir dabar jo priežiūrą atliks išorės teismas Strasbūre. Tai e, yra tinkamas atliepimas e, privalomai e, pagrindinių teisių hartijai. Tai e, taip pat atsakas tiems, e, tokiems kaip e, Britams, kurie pasisako už tarptautinį veikimo e, modelį. Taip pat tai suderina ir tokių kaip aš federalistų požiūrį, kuris pasisako už supranacionalinį modelį. Toks dvigubas e, modelis, e, ko gero, atliepia ir tai, ką matome dabar Didžiojoje Britanijoje, kai bendradarbiavo konservatorių ir liberalų demokratų partijos. Ačiū dabar verts Ale frakcijos vardu, ponė Liochpiler, dvi minutės. Romos statuto patvirtinimas bei TBT sukūrimas yra tikra sėkmės istorija. Ta liudyja daug pavyzdžių. Svarbiausia tai, kad pirmą kartą istorijoje įmanoma, kad aukštieji valstybės asmenys, civiliai ar kariniai bus, yra patraukiami atsakomybėje, jeigu jie padaro karo nusikaltimus ar nusikalsta prieš žmoniją. ES e, stipriai prisidėjo prie TBT kūrimo ir steigimo. Manyčiau, ateityje turėtų palaikyti šį teismą, jį stiprinti bei saugoti jo nepriklausomumą. Kampaloje artėjanti peržiūros konferencija įvertins, kokia yra situacija, kas buvo gerai, ką reiktų patobulinti. Jau dabar tampa aišku, kad valstybės e, turėtų pasistengti nacionaliniu lygiu priimti įstatymus ar pakeisti įstatymus, kurie palaikytų TBT veiklą. Daugelis abejoja e, tuo met, kai reikia sulaikyti aukštus asmenius, kuriems išduotas arešto orderis. Komisarė Reding apie tai kalbėjo. Dažnai bijoma e, diplomatinių sunkumų ir užmerkiama akis prieš būtinybę teikti tvirtą paramą TBT. Kampalos konferencija uh, turėtų išsiaiškinti, kągi reiškia puolamasis e, karas. Maničiau, kad dalis Romos statuto valstybė atliko puikų parengiamai darbą, pateikė gerą tekstą, jis e, yra atspindėtas ir mūsų parlamento rezoliucijoje. Raginame komisiją ir valstybės narės e, aktyviau siekti šio apibrėžimo įtraukimo į statutą bei tokiu būdu leisti jam patekti į TPT teismingumo sritį. Tikrai negalime leisti, kad teismo savarankiškumas būtų apribotas. Baigiant, norėčiau pažymėti, jog yra labai svarbu, kad ES šioje konferencijoje būtų atstovaujama pačiu aukščiausiu lygiu. Tai bus aiškus paramos signalas TPT bei puikus pavyzdys kitiems regionams. Ačiū. Grazie per i konservatori. Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Fox. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija e, gina žmogaus teisės, tai yra mūsų įsipareigojimas, tačiau nes, nematome privalumo ginantas teisės, kaip jas apibrėžė ES. Mes esame prisijungę prie šios konvencijos visos šalis. Taip pat yra, kodėl ES turėtų prisijungti. Būčiau labai dėkingas, jeigu bent kažkas šioje salėje galėtų pateikti konkretų pavyzdį, kaip bent vieno mano rinkėjo teisės bus geriau ginamos, jei ES prisijungs prie konvencijos. Šiuo metu valstybės narės neprivalo tiesiogiai taikyti šios konvencijos norėčiau būti užtikrintas, kad es ją pasirašius ši situacija nepasikeis. Tikrai nenoriu, kad Britų parlamento galios būtų keičiamos taip, kaip mes nenorime ir kad tos galios būtų sustiprintos. Įtariu, kad šio pasiūlymo esmė sustiprinti ES, parodyti jos didesnę galę tarptautinėje bendruomenėje, Man atrodo, kad vien tų priežasčių paten, pakanka, kad ES konvencijos nepasirašytų. Ačiū. Grazie per il gruppo confederale della sinistra. Dėkoju. Dabar GUE NGL frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija sveikina es prisijungimą prie žmogus teisų konvencijos, tai svarbiausias žmogaus teisų instrumentas Europoje ir e, gal Strasbūro teismas būtų pakankamas argumentas kolegai Fox. Ten kasmet 30 tūkstančių e, skundų gaunama, tas skaičius e, nuolat auga, 2 tūkstančius sprendimų 9 metais teismas prieminė mes ES turime teisingumo teismą, tačiau kitaip nei mm, Strasbūro teismas nėra atsakingas jis už pagrindinių e, teisių apsaugą. Tikrai būtų galima pasakyti, jog teisingumo teismas nedalyvavo prisidedant prie žmogaus teisų apsaugos vystimo Europoje. Manyčiau, kad e, laukiamas prisijungimas yra laikomas istoriniu, dauguma parlamentarų tą tikrai daro, pirmą kartą taps įmanoma Europos piliečiams uh, išgyventi tokį įvykį. Tai reikš, kad, tik, kad ne tik 27 valstybės, bet visos institucijos bus prisijungusios prie konvencijos, tai labai stiprus signalas visam pasauliui ir europiečiams, kad mes visi turime paklusti vienam įstatymui ir nieko nėra svarbiau žmogaus teisės. Maničiau, kad prisijungimas atneš daug naudos ir privalumo turėtumėme labai mm, veiksmingai, protingai bei sparčiai rasti tinkamiausią išeitį bei sprendimą šioje nelengvoje juristinėje situacijoje. Padėlė libertà e della democrazia. Eh, e, ačiū Laisvės ir demokratijos eh, frakcijos eh, vardu, ponas Mešesmit. Ačiū. Aš privalumų tikrai matau iš ES prisijungimo prie konvencijos, kadangi mes norime ginti tas teisės, kurias skelbė ES, tačiau kurios nebuvo ginamos, pavyzdžiui, atskirais atvejais, kai buvo galima išvengti tam tikrų pasiekmių už neteisėtus veiksmus. Ir ypač čia svarbus dešimtasis Strasbūro konvencijos straipsnis. Taigi naudos yra, tačiau aš pasisakau prieš prisijungimą, kadangi minusų daug daugiau nei pliusų. Pirmiausia, Strasbūro teismas pasinaudos šiuo prisijungimu ir ES įgaliojimus įvairiausiose srityse toliau padidins ir sus, sustiprins, taigi prisijungimas prie mm, konvencijos padidins ES galės ir sumažins valstybių narių e, galimybės. Tai reiškia, kad viską galės spręsti ES be valstybių narių įsikišimo. Mano nuomonė tai blogai, valstybės narės turi turėti galimybę pačios apsispręsti. L'onorevole Sinclair. Dėkoju, dabar pasakys ponė Sinclair e, frakcijoms nepriklausančių parlamentarų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pranešime pranešėjas sako, kad prisijungimas prie EŽT apgins piliečius nuo ES veiksmų. Aš mieliau ginčiau uh, West Midlands uh, e, rinkimo apygardos piliečių teisės. Uh, dar 88 metais e, Junktinė karalystė inkorporavo EŽT principus į savo teisę. Tačiau Lisabonas sutartis dabar e, tampa juridiniu asmeniu ir tampa svarbesnė negu kad jungtinė karalystė. E, Džordžas Orvelas jau minėjo savo knygoje ir e, jį perfrazuojant galima pasakyti, kad dabar kai kurie žmonės e, bus lygesni žmogaus teisų atžvilgių negu kad kiti. Taigi dabar dėka EŽT e, keleiviai, kurie atvyksta į mūsų šalį, e, gali pasinaudoti e, mūsų socialinė apsauga. Aš norėčiau pasakyti, kad ir tai daro mūsų žmonių sąskaitą. Aš a, a, norėčiau, kad jūs apsilankytumėte mūsų a, šalyje, mūsų kaimuose, pamatytumėte, kiek EŽT žalos yra jau padariusi. Pamatytumėte, kiek žalos daro a, vadinamieji keliautojai, a, tai yra Romų tautybės atstovai. Course, Žinoma, tai tik tai menkas tragedijos. Jų negalima net lyginti su ES kaip politiniu projektu. Bet kai suteikime specialias teisės e, kažkuriai piliečių grupiai, tuo pat metu atimame e, jas iš kitų, vadinasi, ir iš mano rinkėjų. E, ir tikrai nerinkti pareigūnai neturėtų spręsti, kas turėtų tas teisės turėti, o kas jų neturėtų turėti. Grazie, diamo ora la parola agli altri oratori iscritti. Dėkuoju. Dabar eh, kalbės eh, atskiri parlamento narys savo vardu. Pirmasis Mendes Devigo, jam skiriamos dvi minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Daugiau kaip prieš 20 metų, gal maždaug prieš 30 metų, man e, pasisekė, aš lankiausi e, gretimame pastate, kuriame e, buvo kalbama, kad reikėtų prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos E, buvo kalbam apie žmogaus teisės. Ir pagaliau e, bus įdėkti tam tikri pokyčiai. Mano frakcija jau seniai pasisakė už šios pokyčius. Labai e, džiaugiamės pono Haregi pranešimu, nes manome, kad prisijungimas užtikrins piliečių teisės. E, bus numatyta daugiau garantijų žmonėms dėl ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse. Bus reikalaujama, e, kad būtų laikomasi Europos žmogaus teisų konvencijos reikalavimų. Aišku, yra tam tikrų teisinių techninių problemų. Konvencija buvo skirta valstybėms narėms ratifikuoti. Ką žmonės ir besakytų, ES nėra nei valstybė, nei supervalstybė. Taigi dėl to gali iškilti tam tikrų problemų. Nežiūrint to, norėčiau pasveikinti pono Handregi darbą. Kaip, kad sakė komisarė, tikimasi, kad taryba greitai suteiks mandatą komisijai e, baigti dėrybas ir e, šis e, parlamentas taip pat pritars Sąjungos prisijungimui prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Dėkuoju dabar, pusantros minutės kalbės ponas Lopes Agilar. Dėkuoju, pirmininkė. Visiškai prisijungiu prie sveikinimų, pagirimų pranešėjams. Mes dabar galvojame, kaip išbristi iš ekonominės krizės per savo kadenciją. Taip pat galime pasakyti, kad dirbame ne tik tai bendrosios rinkos labui, bet ir piliečių labui. Europos, Sąjungos, Europos žmogaus teisų konvencija yra pagrindinių teisų, laisvių įtvirtinimo dokumentas. Ir pagal e, šeštąjį Lisabonos sutartį mes galime dabar prisijungti prie konvencijos ir užtikrinti visiškai piliečiams teisės. Nereikia bijotis, kad kažkas bus ne taip. Piliečių teisės bus tik tai sustiprintos. Aš esu piliečių laisvių komiteto pranešėjas, užsimantis vidaus reikalais ir noriu pasakyti, kad jau išnagrinėjame visas problemas, kurios gali iškilti uh, dėl prisijungimo prie konvencijos. Buvome surinkę apsilankymą e, Teisingumo teisme, žmogaus teisų e, teisme apsilankymai buvo labai vaisingi ir 21 birželio e, abiejų teismų atstovai E, susitiks ir bus pateikti atsakymai į tai, ką reikia padaryti, kad būtų užtikrintos mūsų piliečių teisinės garantijos. Buvo pasakyta, kad e, negalima galvoti apie teisės neužtikrinant teisinių garantijų, o teisinių garantijų neužtikrinsime be teisėjų, taip kaip Europos neturėsime be piliečių. Ir piliečiai turi suvokti, kad Europos kūrimas leidžia mums aukti ir suteikia mums dar daugiau teisių, papildomai prie tų teisių, kurias numato valstybės narės. Dėkoju, dabar pusantros minutės kalbės ponė e, Šakė. Ačiū. Kalbėdami apie Romos statutą turime suvokti, kad e, tai yra liberalios demokratijos triumfas ir tarptautinės teisės funkcionavimo pavyzdys. Mes dabar e, siekiame e, naujų iššūkių ir įsipareigojimų mm, žmogaus teisų srityje, todėl reikia viską tinkamai įvertinti ir peržiūrėti. TBT ir konvencija yra svarbi priemonė užtikrinti, kad šios vertybės yra tikrai universalios. Taigi nedidelis, bet labai svarbus žingsnis dabar turi būti padarytas. Mes turime e, e, būti išteikiami TBT principams, e, vis, visai jį palaikyti ir reikia persekioti visus tuos, kurie nusik, daro nusikaltimus prie žmoniją, jie yra įtariami genocidu ir panašiais nusikaltimais. Mums reikia taip pat vykdyti bendrą ES politiką. E, turime, kaip manom, greičiau siekti, kad prie TBT prisijungtų, e, pavyzdžiui, JAV, kitos didžiosios neprisijungsios valstybės. Nepamirškime, kad uh, Turime bendradarbiauti su JAV, mūsų svarbių partnerių, bei tikinti šį sąjungininką pakeisti dabartinę e, poziciją. Noriu patikinti, kad kad reikia baigti dabartinių nebaudžiamumo e, procesus, ypač sudėtinga padėtis yra Irane, kur žmonės savo vyriausybės yra persiekėjami, kankinami kasdien turime siekti, kad žmogaus teisės taptų pamatiniu ir pagrindiniu principu visame pasaulyje, o TBT yra svarbus įrankis siekiant šio tikslo. Taigi teismas taip pat turi tapti tikrai visuotiniu. ES e, kol kas vieningai ir ištingai dirba siekdama šio tikslo. Ačiū. Kolegi, vi prego di rispettare il tempo di parola. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti neviršinti jūsų kalbėjimo laiko, nes nebeliks laiko spontaniškoms diskusijams. Ponas Hefner dabar. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šiandien mes norime perkelti teisę supranacionaliniu lygmeniu. Mes norime pažvelgti į tai, kokia buvo mano šalies tikrai siaubinga praeitis. Iš ties Vokietija E, įvykdė siaubingiausius nusikaltimus žmonijos istoriją nepažeidinėdama įstatymus, bet sukurdama siaubingus įstatymus, kad pavyzdžiui e, komunistų, žydų, e, čigonų žudynės buvo įteisintos, nes po to vykdytojais galėjo pasiteisinti, kad jie darė tik tai, kas buvo teisėta ir dėl to negali būti persiekime. Tai yra didžioji teisės ir teisėtumo silpnybė. Taigi su TBT žengėme didelį žingsnis. Visi tokie asmenys žino, kad yra teisėjas už nacionalinės teisės ribų ir jie gali būti bet kada patraukti atsakomybėm. Tai yra svarbus žingsnis. Tai toks pats svarbus žingsnis yra Es prisijungiamas prie konvencijos, aš už tai kovoju jau senai, dėje man skirtas laikas baigėsi, tiesiog džiaugiuosi, kad tai vyksta. Ačiū ponui pranešėjui dar už jo puikų pranešimą. Grazie, la parola all'onor. Dėkoju, dabar žodis ponui Tanak. Pone pirmininkė, mano nacionalinė partija, Britų konservatoriai, e, o aš esu konservatorius, anksčiau e, reiškia rimtą susirūpinimą e, dėl TBT ir dėl tarptautinės jurisprudencijos įgyvendinimo kovojant su nusikaltimais prie žmoniją ir genocidą. Tačiau dabar e, statuto įsigaliojimo metinės e, suteikia mums galimybę e, aiškiau įvertinti TBT vaidmenį. Turime pasakyti, kad reikia pagirti teismą, kad jis laikėsi savo kompetencijos ribų ir stengdamasis nubausi tironus. Oreno Akampo laikėsi savo e, linijos e, įvykdant teisėtumą. E, vadovaujant liberalams, Junktinė karalystė prisijungė prie teismo ir Romos statuto. Ir mes dabar Kampaloje turėtume stengtis padaryti pokyčių kai kuriuose srityse. Tačiau jungtinė karalystė nenorėtų leisti, kad jos kompetencijos e, kažkuria prasme nukentėtų. Vis tik pripažįstama, kad TBT gali suvaidinti e, savo vaidmenį kovojant su nebaudžiamumu ir patraukiant atsakomybės diktatorius. Dėkuoju. Dabar e, pasakys ponė Veržyje. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, e, ponas ministrė, kolegos, e, norėčiau apkalbėti apie EŽTK ir apie TBT. Dėkuoju pranešėjams už e, puikiai atliktą darbą, už tai, kad jie atsižvelgė į daugelį iš jiems išsakytų minčių. Norėčiau akcentuoti e, du dalykus, kurie, man atrodo, yra labai svarbus. E, visų pirma, kalbame apie e, ES išorės kontrolę ir apie konvencijos ekstrateritorialumą. Kitaip sakant, jos taikymą net ir už mūsų teritorijos ribų. Tai reiškia, kad demokratija įgauna daugiau svarbos E, tai taikytina, e, kalbant ne tik apie pačią konvenciją, bet ir apie jos protokolus. Mes e, sieksime prisijungti prie visų Europos žmogaus teisų konvencijos instrumentų. Kalbant apie tarptautinį baudžiamą į teismą, norėčiau išreikšti du norus. Norėčiau, kad ES labai atidžiai stebėtų, kaip ginamos nukentėjusiųjų teisės ir kaip jiems yra atstovaujama. Aš čia kalbu apie teisinę paramą nukentėjusiesiems ir aukoms. Mes taip pat turėtume energingai stengtis užtikrinti, kad visas e, valstybės narės prisiderintų prie TBT. Prancūzija to dėja nedaro, taip pat e, apgailestauju, kad e, to nedaro ir JAV. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Brons, nesintiems. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga prisijungė prie Europos, Sąjunga, Europos konvencijos dėl žmogaus teisių ir konvencija taps ES e, teisino dalimi. Tai bus e, dar vienas dokumentas tarsi išorės vertinimo matas. Europos e, teismas Luksemburgė galės dabar interpretuoti du galimai konfliktiškus dokumentus Aš kelių ekspertų pasiklausiu užsienio reikalų ir piliečių laisvių komitetuose, kas atsitiks, jeigu iškils prieštarų tarptų dviejų dokumentų ar skirtingų to paties dokumento dalių, kuris dokumentas ar kuri dokumento, kurio dalis bus laikoma viršesnė. Pavyzdžiui, man buvo pasakyta, kad vyraus ta dalis ar tas dokumentas, kuris numatys daugiau laisvių. Uh, Tada paklausiau, jeigu pavyzdžiui du žmonės ar pateiks e, ieškinį ir ginčysis dėl skirtingų dalykų, pavyzdžiui, dėl teisės išpažinti religiją ir dėl žodžio laisvę, kuri apimtų religijos e, tam tikros pasiekėjų kritiką. Tai aišku, nėra galbūt visai teoriška, pasižiūrėkime į Danijos karikatūristo klausimą. Ir tada mes neišgirdome daug paaiškinimų. Tiesa buvo, tyla buvo gluminanti. Nors ES visą laiką tarsi pasisako už uh, žodžio laisvę, bet iš tikrųjų neigia teisę į tai. Reikia taip pat uh, kalbėti į skirtingas teisės. Į teisę nebūti įžeistam, pavyzdžiui, tai yra labai svarbus dalykas. Jeigu niekas neribu, reikia galvoti, pavyzdžiui, kaip ar taikyti uh, žodžio laisvės apribojimus ar ne, ir ar kitiems uh, užtikrinti kitokias laisvės ar ne. Grazie, la parola all'onorevole Giannaku. Ačiū. Dabar pona Janaku, dvi minutės. Ja, proezre, Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti e, ponui pranešėjui e, Horakija Tondo, taip pat ačiū už puikų bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti kolegoms Breda ir Gal. Pone pirmininkė, es prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir po to prie TBT e, e, vyksta dėl fakto, kad ES turi naują teisinės asmenybės statusą, yra teisinis subjektas. Lieka klausimas, e, ar iš ties mums reikia to prisijungimo, ar mums reikia klausytis Strasbūro teismo. Mano nuomonė, Strasbūras e, nuėjo daug toliau negu sako e, pati Hartija. Norėčiau, kai ką, norėčiau, kad tai prisimintų visi parlamentarai ir komisarė Reding. Kitas aspektas koks yra šio prisingumo ryšys su bendrais įvykiais Europoje, Europos Sąjungoje bei Europos taryboje. Kai kas būkštauja galimų sunkumų, bet nebejoju, jog jokių tarptautinių sunkumų neiškils, nes visuomet bus aišku, kokios yra kompetencijos rytis, kur yra kompetencijos ribos, jokios subordinacijos tikrai nebus. Maničiau, kad šis žingsnis, šis prisijungimas prie žmogaus teisėjų hartijos yra nepaprastai svarbus. Nepamirškime mm, taip pat protokolų svarbos, jie reglamentuoja įvairiausias kompetencijas ir atsakomybės sritis. Visą tai leis prisijungimo procesai, leis EP aktyviai dalyvauti žmogaus teisės gynimo procesuose bei Europos tarybos tarp parlamentinėje asamblėjoje. Ačiū. Dabar ponas Howitt, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pirmininkauju parlamento delegacijai TBT peržiūros konferencijoje. Mes aptarsime, kaip užtikrinti teisingumą ir kovoti su, nusik, e, su nebaudžiamumu ir kaip bendroje ES užsienio reikalų politikoje įtvirtinti tuos principus. Mes e, turime pripažinti, kad 15 iš 24 šalių, kurios prisidėjo prie e, to teismo išlaikymo yra mūsų ES nalis, tačiau yra ir tokių dėja, kurios to nepadarė. E, visuotinė jurisdikcija e, užsienyje prasideda nuo to, ką mes darome namuose. E, aš turiu su apgalėstavimu pasakyti, kad naujosios Britanijos vyriausybės e, nuostatomis e, konferencijoje pasakyti prieš agresijos nusikaltimo pripažinimą. E, tiek Nürnbergo, e, tiek ir Tokijo tribunoluose e, agresija buvo pripažinta nusikalstamumu, nusikaltimu. Jie sako, kad kai Sadamas Huseinas panaudojo dujas, arba kai Palestinoje e, buvo šaudoma tam tikrais ginklais, e, jie turėjo būti nubausti, bet dabar nenori pripažinti kai kurių nusikaltimų. Ačiū dabar žodis ponui Giurens pusantrai minutiai. Labai ačiū, pirmininkė. E, sukurtas tam, kad būtų teisiami tie, kurie vykdė genocidą ir nusikaltimus prieš žmoniją. E, teismas buvo labai sveikintinas reiškinys, bet Prieš sukuriant teismą daug mūsų e, sakė, kad teismas turėtų būti preventyvinio pobūdžio ir kad jo tikslas turėtų būti tiek bausti žmonės, kurie vykdė nusikaltimus Bosnijoje, Ruandoje, Kambožoje ir Darfūre, taip pat turėtų e, būti ir atgrasomoji priemonė. Diktatoriai turi žinoti, kad įvykdę nusikaltimus nebus saugus niekui nei viduje savo šalies, nei už jos ribų. Aš norėčiau paklausti komisijos. Uh, ar prevencinis tikslas iš tikrųjų buvo pasiektas. Taip pat norėčiau komisijos paklausti, ar galvojate, kad arešto orderis, kurį teismas išdavė e, prieš prezidentą Omar al-Bashirą, yra problemos dalis ar problemos so, sprendimo dalis. Manau, kad tai yra sprendimo e, dalis. Bet kokiu čia galima pasimokyti e, dalykų, pirmiausia, iš teismo praktikos, ko galima pasimokyti. Ir dar paskutinis klausimas komisijai kadangi galvojama pasižiūrėti į teismo patirtį, ar ketinate pateikti kokiu nors pasiūlymu dėl pakeitimų Kampalos konferencijoje? Ar bus siūloma pakeisti teismo egzistavimo teisinį pagrindą? Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Šimanski. Vienas minutė. Ačiū. Prisijungimas prie žmogus teisų apsaugos konvencijos yra svarbus žingsnis, bet yra ir didelių pavojų bei sunkumų. Strasbūro ir ETT teismų kompetencija gali susikirsti, taip pat kyla problemos išplaukiančios iš hartijos bei konvencijos egzistavimo. Bus sudėtinga paaiškinti piliečiams, kuris teismas bus kompetitingas, kokie teisė kokiu teisiniu pagrindu reikės remtis. Taip pat kyla pavojus, kad prisijungimas prie konvencijos sumažins pagarbą konstituciniams teismams nacionalinėse valstybėse, kurios mm, interpretuoja nacionalinę teisę. Manyčiau, kad tam tikrais atvejais mes negalime išvengti šimčių, kurios, pavyzdžiui, būtų taikomos Junktiniai karalystėje ir Lenkijai. All'onorevole Šegedį. Dėkui. E, žodis ponai Segedį. Ponės ir ponai. Labai apgailestauju, e, bet e, noriu pakalbėti apie labai svarbų dalyką. E, Vengrijoje e, susidūrėme su dideliais potviniais, jie kelia grėsmę šimtams tūkstančių žmonių. Labai norėčiau prašyti tų, kurie atsako už tai ES E, imtis pagalbos veiksmų. E, tūkstančiai e, kaimų yra apsemti vandens, be perstojo lyja. Europos parlamentarai tiki, kad žmogaus teisės reikia ginti aukščiausių lygmenių Kalbame apie ES prisijungimą prie EŽTK, bet e, tai e, tikrai mūsų nesustiprins pačios esame suverenios valstybės, e, esame prisijungę prie konferencijos, o dabar kalbame tik tai apie simbolinius sprendimus. Dėkuoju, ponas Kazinė, dviems minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė pirmininkaujanti valstybė komisija, tai e, ką mes siūlome, e, rodo, kad ES yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės, tai būdinga visoms ES struktūroms. E, valstybės narės taip pat yra prisijungusios prie Europos tarybos ir prie šios konvencijos, o dabar ES prisijungs prie konvencijos. Tai yra e, simbolinis žingsnis, bet labai svarbus. Jeigu pažiūrėsime į konkrečias e, teisinės taisyklės, tai pamatysime, kad ne viskas taip paprasta. E, egzistuoja tam tikri instituciniai aspektai. Reikia padėkoti ponui Handregi, kuris labai daug padirbėjo, daugiau ką išaiškino ir Konstitucinių reikalų komitetas vienbalsiai pritarė e, pranešimui. E, tikiuosi, kad tarybos ir komisijos žodžiai dėl institucinių aspektų mus įtikina. Bet ne viskas yra aišku, kaip bus su e, parlamentarų, ES parlamento narių dalyvavimu parlamentinėje asamblėje Europos tarybos, kaip bus renkami teisėjai. Matau čia šiokią tokią problemą. Jeigu pasižiūrėsime, kiek gyventojų gyvena Europos Sąjungoje ir ne Europos Sąjungos šalyse, iškyla proporciniai atstovavimo klausimai. Yra numatytas tam tikras skaičius, bet galbūt galvojant apie ES dydį, tai reikėtų padidinti atstovų skaičių. Uh, reikia pasigilinti dar į vieną problemą, tai yra ryšiai tarp dviejų teismų. Kolegos apie tai taip pat kalbėjo. Taip pat iškyla ES e, pobūdžio klausimas. ES yra pagrįsta lygybė žmogaus teisėmis, bet aš nežinau, ar mes visi laikomės vienodos pozicijos dėl to aišku, egzistuoja tam tikrų apribojimų, bet e, šios mintis galbūt e, rezoliucijoje neatsispindės. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponai Kopai pusantros minutės. Ačiū. ES yra labai aktyvi TBT šalininkė ir žmogaus teisų gynėja. Tikimės, kad konferencija Kampaloje suteiks galimybę žengti svarbų žingsnį tobulinant TBT. Tarptautinė bendruomenė privalo e, įtvirtinti teismo veiksmingumą, sustiprinti jį, pagerinti e, teismingumą. Jau daug įvairių pasiūlymų yra pateikta. Manau, kad svarbiausi yra tie, kurie susiję su kova su karo nusikaltimais. Reiktų atkreipti dėmesį, kad nebėra nebaudžiamumo, privalės atsakyti tie, kurie nusikals prieš žmoniją. Norime, kad vis daugiau tarptautinės bendruomenės narių prisijungtų prie TBT ir kad galų gale liautųsi panašus nusikaltimai. Kiekvienas karo nusikaltėlis turi žinoti, kad bus patrauktas atsakomybė už savo nusikaltimis. Tai tikrai svarbu, tai gali atbaidyti nuo panašių nusikaltimų, tačiau taip pat tai padės susitaikyti po krūvinų konfliktų. Palaikome TBT, norime prie jo prisijungti bei tikimės, kad Kambaloje pasieksime daug gerų rezultatų. Grazie. La parola all'onorevole. Dėkoju. Ir dabar žodis ponui Kašmarikui pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiamas ponės ir ponai na, manau, kad ši konferencija bus e, puikia galimybė mums apginti mūsų vertybės. Na, na ir šiaip mes vadovaujamės prielaida, kad nusikaltėliai turėtų būti nubausti. Ir pakartotinė konferencija vyks Afrikoje, nes e, yra daug bylų iš Kongo, iš Sudano, iš Kenijos ir kitų Afrikos šalių. Taigi yra tokių, kurie nusikalto žmonijai ir buvo nenubausti ir su tuo, aišku, reikia kovoti. Manau, kad e, baudžiamojo tribunolo vaidmuo esminis. Galbūt, jeigu mes turėtume turėti tokį tribunolą prieš keletą e, dešimtmečių Katino žudinės nebūtų įvykusios. Taigi aš manau, kad turime palaikyti šį tribunolą tam, kad būtų persekiami karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmonijai. Lygiai taip pat svarbu, kad kitos valstybės prisijungtų prie Romos statutų, nes mūsų bendradarbiavimas ir koordinavimas nuo viso to priklausys. Ir šiaip e, Romos statutai turėtų būti taikomi toliau šią kryptimį. Dėkoju. Ir dabar vieną minutę, ponė Gomes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai iš tikrųjų labai svarbus darbo tvarkės punktas. Tokie nusikaltimai, agresijos proveržiai, genocidas turi būti persikimi ir jie turėtų būti persikimi teisme. Todėl Europos Sąjunga turėtų prisidėti prie to, kad už tokius nusikaltimus būtų patraukiama į teismą. Na ir net ir valstybių, vyriausybių vadovai turi būti patraukiami į teismą. Čia pavyzdžiui paminėčiau karo nusikaltimus, kurie turėtų būti persiekiami. Na ir neseniai vyko rinkimai Sudane ir tai kaip jie vyko, jie netitiko tarptautinių standartų. Taigi mes iš tikrųjų turime pasiekti, kad teisingumas būtų užtikrintas ir neturėtume leisti prieštaravimams. Taigi Abašera turi būti patrauktas į teismas. Tai būtų labai stiprus signalas, kuris sustabdytų kitus diktatorius nuo agresijos prieš savo pačių žmonės. Dėkoju. Pana Makavei, vieną minutę 30 sekundžių. Dėkoju. Pasisakysiu už tai, kad ES turėtų prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir pasakysiu, kad kalbė, dabar kalbu kaip teisininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į. E, um, Teisingumo teismo veikmenį ES prisijungiant prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos. Uh, Na ir e, turėčiau atkreipti dėmesį, kad e, žmogus namuose turėtų išnaudoti visas galimybės ir tik po to tai kreiptis į teisingumo teismą. Bet kaip ten bebūtų, uh, uh, turi būti išnaudotos visos galimybės namuose prieš, prieš teis, kreipiantis į teismą Strasbūrą. Prisimenu, kai valstybės narės taikė bendrijos teisę ir po to žmonės apskūsdavo valstybės narės dėl to, kad jos teis, laikėsi bendrijos teisės ir manau, kad Teisingumo teismas Liksamburgė turi būti turėti galimybę pirmas taikyti tokią konvenciją. Ir nepamirškime, kad Teisingumo teismas jau daugelį metų vadovavosi šios konvencijos nuostatomis. Taip pat norėčiau paraginti, kad Teisingumo teismas gilintųsi į Bosforos bylą prieš Airiją iš 2008 metų. Ir Ir manau, kad teisingumo teismo nuostatos turėtų būti laikomas lygiai vertėms žmogaus teisų teismui. Na, pritariu tam, kad ES prisijungs prie žmogaus teisų konvencijos, tačiau kitą vertus raginu gerai įsigilinti į visas būsimas procedūras, nes svarbu apginti piliečių interesus, o kartu apsaugoti tą sistemą ir procedūras, kurios pasitvirtina. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui Rangeliui. Vieną minutę 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai e, labai malonu. E, ir mes EPP frakcijai džiaugiamės matydami e, šį prisijungimo procesą prasidėjus ir e, prisijungiant prie Europos, e, Europai prie šios konvencijos. Mūsų e, šalis, Portugalija, prisijungė prie šios konvencijos, tai padarėme 71 metais ir panaikinome mirties bausmę. Ir mes sveikiname šį procesą, tai mums tik tai pasitarnavo. Mes taip pat sveikiname tą faktą, kad Europos parlamentas turėtų prisijungti prie šio e, proceso labai atsargiai tiek techninių, tiek politinių ir teisinių požiūrių. Parlamentas turi būti prisijungęs ir stebėti, kas vyksta. Ir turime stebėti žmogaus teisės. Mums tai yra labai svarbus aktas susidardami su valstybėmis nepriklausančiomis Europos Sąjungai. Mes turiu galvoje, kad mes prisijungiame prie tų valstybių piliečių, kuri priklauso ne Europos Sąjungai, o Europos tarybai. Dėkoju. E do la parola all'onorevole. Dabar prašau žodžio procedūrą. E, Sfair, e, žodis Sfair, vieną minutę, prašau. Gerbiamas, gerbiama pirmininkė, komisijos ir darybos atstovai. Žmogaus e, teisės yra pagrindinės laisvės, negali būti paisomos vienoje valstybėje narėje. Viskas turi būti e, vykdoma supra virš nacionalinėme lygmenyje. Ir ES žmogaus teisų konvencija ir prisijungimas prie šios konvencijos suteiks papildomos vertės mums ir padės mums sukurti ES erdvę, kur bus taikomi aukščiausiai žmogaus teisų standartai. Nemanau, kad prisijungus prie šios konvencijos ES taps e, laisvės tvirtovę. Priešingai, manau, vis dėl bus, dar bus e, laisvių pažeidimų, tačiau svarbiausia, kad tai nebūtų sisteminga. Mes turėtume nustatyti tinkamas teismų procedūras ir jų vaidmenį. Dėkui. Grazie, la parola all'onore. Dėkuoju. Cemka, vieną minutę. Bardzo chciałem podziękować. Nawiązać chcę. Norėčiau padėkoti, kad šiandieną svarstame šią temą. Manau, kad turėtume priminti visiems, kad Afrika yra žemynas, kuriame Labai dažnai vykdomas tautų genocidas. ES tokioje situacijoje negali e, užmerkti akių. Laimiai tarptautinis e, baudžiamasis teismas vis didesnį vaidmenį įgyja kovojant su tarp, tarp, nusižengimais prieš tarptautiniai teisiai. E, jokio nusikaltimo negalima palikti nenubausto ir dėl to e, labai griežtai reikalauju, kad ES tarptautinėme e, paremtų tarptautinį baudžiamą į teismą. Aš manyčiau, kad turėtume pasvarstyti, ką galėtume padaryti, kad, e, kad konvencija dar geriau veiktų. Dėkoju. Pone Flašekova. Pan minister, pani komisarka, aką už bolo. Gerbiamoja ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Pone ministrė, kaip jau buvo sakyta, ES prisijungimas prie konvencijos yra simbolinis žingsnis, tačiau manau, kad taip bus sustiprinta ir integracija. Be simbolinės reikšmės šis teisės aktas turi ir praktinę reikšmę E, žmogaus teisų politikoje ES e, bus atsisakyta dvigubų standartų. ES iki šios dienos nebuvo teisiškai pareigota e, gerbti žmogaus teisės. Kita praktinė nauda prisijungimo prie konvencijos yra ne tik Europos piliečių apsauga, bet ir visų piliečių apsauga, kurie e, kurie turės e, laikytis ES galiojančių teisės nuostatų. Aš tikiuosi, kad konvencijos nuostatų bus laikomasi teisingai, korektiškai. Ir e, buvo minėtos ir tam tikros procedūrinės problemos. ES kaip sutarties šalis, kuri nėra viena valstybė, neturėtų daryti kažkokių papildomų, pernelyg didelių pakeitimų ir gausių pakeitimų. E, Europos teisingumo teismas jau dabar turi e, didelį darbo krūvį, todėl turėtume jau dabar vengti e, galimų problemų. Ačiū. Ponas, ponė Mobai, vieną minutę. Vagyok az európai Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, beveik praėjo metai, kaip esu šio parlamento narė ir Na, negaliu priprasti prie to, ko neįmanoma priprasti. Tai yra, kad kiekvienas diskusijas vyksta pagal tą pačią procedūrą. Yra beveik 800 parlamento narių ir paprastai tik 20-30 mūsų dalyvauja diskusijoje, nesvarbu, koks klausimas būtų aptariamas. Na, e, kai kurie iš mūsų ateina tik tai į balsavimą. O po to, kai mes užduodame klausimus komisarams ir kitiems, mes negauname atsakymų. Kreipiuosi Jūs, ponė komisarė. Jūs esate atsakingas už žmogaus teisės ir norėčiau, kad padarytumėte išimti ir man at konkrečiai atsakytumėte. Norėčiau paklausti, kokios papildomos naudos bus, jeigu ES prisijungs prie žmogaus teisų konvencijos, juolab, kad kiekviena valstybė narė tai jau padarė. Taigi prašom nors vieno pavyzdžio, kuris įtikintų, kad bus naudos, jeigu prisijungsime prie šios konvencijos, nes kol kas nematau, kad čia kažkas vyktų. Dėkoju iš anksto už atsakymą. Dėkoju per vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, kolegos. Na, Jeigu ES prisijungs prie tarptautinio baudžiamojo teismo, tai tai iš tikrųjų rimtas žingsnis link gilesnės integracijos, nes tai iš tikrųjų užtikrins stipresnę kiekvieno asmens teisų apsaugą tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. Na, valstybės narės ir Europos tarybos narės ir todėl turėtume nepraleisti progos. Na, Na, Strasbūro teismas tarsi jau buvo užbėgęs už akių ir dab, dabar viskas tarsi pakilėta į traptautinį lygmenį. Taigi iš tikrųjų turėtume pasinaudoti šią galimybę mūsų visų piliečių labui. Ir tokiu būdu piliečiai galės kreiptis į Strasbūro teismą, bandydami užtikrinti savo teisę apsaugą. Na, pranešime aiškiai apibrieštos kompetencijos, bet dėkoju kolegai už nuveiktą darbą. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad ateityje abu teismai bendradarbiaus ir tą bendradarbiavimą reikės tik skatinti, juolab, kad bus laikomasi kiekvieno teismo, bus e, laikomasi kiekvieno teismo kompetencijų. Ponas Davyko, noriu patikslinti du dalykus. Kartija e, ir, ko, ir konvencija yra tie patys straipsniai ir reiškia tą patį. 52 ir 53 straipsniai yra tie patys. Yra tam tikras prieštaravimas. Toliau, Strasbūro kompetencija yra virš valstybė nuolatinė. Ir taigi norėčiau paklausti, kad jeigu norima, kad būtų pasiekta, kas nors reikia pirmiausia kreiptis į Strasbūro teismą. Na, ir aš manau, kad gerai, kad čia mes mastome apie Europą, tačiau vis dėlto pirmą perskaitykite pranešimą. Dėkoju už diskusijas. Diskusijos baigtos. Ir dabar e, valstybės sekretorius Lopes Garido Gaužodį dėkoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau pasveikinti pranešėjus, o taip pat ir komisiją už tai, kad buvo labai sklandžiai pristatytas dėrybų mandatas. Taip pat norėčiau pasidžiaugti Andrew Deff pasisakymu, kuris labai aiškiai pasakė, kad uh, tokia vyriausybė, kuri dabar e, atėjo valdžią į Junktinę karalystę, tai yra konservatoriai ir liberalai, visiškai e, pritarė tam, jog ES prisijungtų prie šios konvencijos. O kartu tai atitinka ir Lisabonos e, sutarties nuostatas. Tačiau kiti uh, uh, pono Dafo <clears throat> Tautiečiai pasakė visiškai kitus dalykus. Pavyzdžiui, Europos konservatorių reformistų frakcijos atstovai, o taip pat e, e, Europos e, laisvės ir demokratijos frakcija šiuo atveju nėra ta pati linija. Pavyzdžiui, ponas Morvai ir ponas Sinklė. E, labai aiškiai klausė, kokios papildomos naudos duos, jeigu ES prisijungs prie šios žmogaus teisų konvencijos. Taip, taip, valstybės narės yra konvencijos šalis narės, tačiau Tiesą sakant, valstybės narės dabar dalį savo kompetencijų ir galių perdavė Europos Sąjungai. Ir dabar tos galios atiteko Europos Sąjungai. Ir teoriškai e, Europos Sąjunga galėtų pažeisti žmogaus teisų konvencijos nuostatas. Ir kita vertus, ji, jeigu kadangi valstybės narės dabar perdavė į dalį savo kompetencijų. Taigi nepakanka, kad vien valstybės narės būtų konvencijos šalis narės, reikia, kad ir ES tapti konvencijos šalimi, šalimi tam, kad visoje ES būtų užtikrinta žmogus teisų apsauga. Na, šių dviejų frakcijų atstovai e, pademonstravo aišku euroskepticizmą. Ir jie nenori ir jie teigia, kad e, nevyks jokias pravalstybinė ES veiklos kontrolė. Bet jie tarsi teigia, kad viską, ką daro ES yra negerai, ar kad yra kažkokių ypatingai piktybiškų biurokratų ir kad nėra jokios viršvalstybinės kontrolės, kuri leistų kontroliuoti ES. Ir Tiesą sakant, dabar galiojus Lisabono sutarčiai yra viršiškai priešinga ir todėl, mano manime, labai svarbu, kad ES prisijungtų prie konvencijos ir dar sėki noriu pasidžiaugti e, pono Mande, Devygo pranešimu, taip pat puiku būtų, jeigu komisija paskubėtų, galiu patikinti, kad taryba dirbs sparčiai ir tikimės, kad vadovų taryboje birželio ketvirtą dieną bus pasirašytas e, dėrybų įgaliojimas komisijai. O kai dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, Na, tai aišku, ta peržiūros konferencija yra labai svarbi ir jos metu pirmininkaujantis šalis, ir čia, aišku, pasisakau pirmininkaujančios e, šalies vardu, dalyvaus e, šioje konferencijoje ir labai aiškiai konferencijos metu pasakys, kad valstybės narės privalės bendradarbiauti tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Ir aišku, čia bus vadovamas papildomumo e, principu visiškai sutinku su šios konferencijos svarbiais tikslais, pavyzdžiui, agresijas kaip nusikaltimo persekiojimo, taip pat e, Romos statutas numatys septynių metų laikotarpį, per kuriuos galima bus persekyti potencialius karo nusikaltimus, na, konkrečiai Belgijoje yra pasiūliusi. A, a, ginkl, persveikti ginkluotus, tam tikrus ginkluotus konfliktus kaip karo nusikaltimą. Taigi, manau, kad tarptautinis baudžiamasis teismas peržiūrės e, tai, kas buvo padaryta ir pasiūlyta likščiol ir galėčiau įsivaizduoti, kad e, tiek valstybės narės, tiek ir parlamento nariai dalyvaus e, Kampalos konferencijoje. Taigi dar sėkiai paminėsiu, kad ši konferencija svarbi, be kita ko politinių, simbolinių, teisinių. Uh, požiūriu, nes bus diskutuojama ir daromasi dėl teisinių tekstų. Na ir manau, kad labai svarbu, kad ir parlamente šiandieną vyko diskusijos skirtos šiam klausimui, kurių metu galėjome dar sakyti, išsakyti ir patvirtinti savo um, tvirtybės. Ir taip, iš tikrųjų yra pagrindinė mintis ta, kad bus persiekiamas nebaudžiamumas, kad bus atkuriamas žm tų žmonių teisės, kurios tapo nusikaltimų, be kita ko, karo nusikaltimo aukomis. Dėkoju. Komisijos narė Reiding, prašau. Ačiū pirmininkė. Pagrindinių teisų hartija ir konvencija dėl žmogaus teisų. Yra ypatingi tekstai. Jie yra vertybių pagrindas, kuriomis remdamiesi mes statome savo visuomenę, savo Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad jos yra daug svarbesnės, e, nei kad galėtume jas skirti partiniams polemikoms. Ir aš tikrai esu e, didžiuojusi, kad šiuo momentu kad mes dabar galime eiti į priekį, praktiškai pradėdami taikinti žmogaus pagrindinių teisių hartiją ir laisvių konvenciją. Kai klausausi, e, ką pranešėjas e, ponas Garydo ir jo šešėliniai pranešėjai, kas sakė parlamento vardu. Žinau, kad jūs tikrai suvokėte tą istorinę užduotį, kuri dabar yra mūsų rankose. Prisijungimo prie konvencijos istorinė e, vertė buvo aiškinama tiek šiuose tekstuose, tiek daugelio narių pasisakymuose, Valstybės narės visos yra pasirašiusios šią konvenciją, tačiau, kaip ką tik e, aiškino ponas ministras, yra ir daug kompetencijų, kurios turėtų priklausyti Europos Sąjungai. Ir tai yra visai normalu, kad Europos Sąjunga, kai ji veikia kaip Europos Sąjunga, ji turėtų būti lygiai taip pat išoriškai kontroliuojama specialaus žmogaus teisų teismo, lygiai taip pat kaip kontroliuojamos ir e, valstybės narės. Yra labai konkrečių pavyzdžių. Juk gali būti Europos komisijos sprendimas, pavyzdžiui, prieš kokią nors pramenės šaką pažeidžiantis e, konkurencingumo įstatymus Ir toks atvejis, pavyzdžiui, gali būti iškart nagrinėjamas teisme Strasbūrė. Šiandien, net prisijungus prie konvencijos, tai yra sunku padaryti. Taigi bus daugybė įvairiausių konkrečių pavyzdžių, kuriuos jūs jau pabrėžėte. Bus daugybė konkrečių pavyzdžių, kuries padės piliečiams. Ir dabar piliečiai turės dvigubas garantijas Europos e, teismas Luksemburgė, kuris savo sprendimus priims remdamasis Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvenciją. Ir tai yra aiškiai pasakyta visiems laikams. Ir aš negaliu suprasti, kai kažkas išrinktas Europos piliečių gali abejoti tų pačių piliečių teisėmis. Juk geriau, kai piliečiai turi dvigubas teisės, negu jie jokių teisų neturi. Šiuo atveju mes jiems suteikiame dvigubas teisės, nes ES esmė ir yra teisės e, Europos piliečiams. Ir aš džiaugiuosi, kad šis parlamentas pasisako už teisės Europos piliečiams. Svarbiausia, kad piliečiai galėtų žinoti, kad jie gali kreiptis į teismą, kur jų teisų bus paisoma ir jos bus ginamos. Ir klausimas, ar dabar turėtume ar neturėtume dalyvauti, prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Juk daugiau šis klausimas nebeiškyla, kadangi e, ES sutartė šeštasis straipsnis mus įpareigoja prisijungti prie žmogaus teisų e, konvencijos. Todėl tai visiškai nereikia dabar diskutuoti. Tiesiog tai turi būti padaryta. Ir šis prisijungimas e, visiškai nepakeis individualių valstybių narių padėties konvencijos atžvilgių. Taigi individualus santykis tarp valstybės narės ir Europos žmogaus teisų konvencijos išliks toks pat, kaip ir buvo. Ir e, šis prisijungimas ES prie e, konvencijos bus tik tai papildoma garantija. Žinoma, e, yra klausimas dėl konfliktuojančių jurisprudencijų. Šį klausimą reikėtų panalizuoti ir jis yra analizuojamas ir aš dėkoju pranešėjui, kuris E, iškėlė šį klausimą. Mes e, suprantame, kad e, šie konfliktai bus minimalus, kadangi Europos teismas Luksemburgė jau šios klausimus sprendžia ir konvencija bus minimalus standartas ir komisija tikisi, e, kad Strasbūro ir Luksemburgo teismų e, praktika e, taps pagrindinėmis gairėmis taikant konvenciją. Žinoma, dėl klausimų, dėl teisinių procesų klausimų. Juk čia kalbama ne apie ES žmogaus teisų teismą ar ES teisingumo teismą o apie Britų teisminių e, ginčių nagrinėjimo sistemą. Ir e, Britų e, vyriausybė gali peržiūrėti šią sistemą, pavyzdžiui, kai kalbama apie spaudos laisvę, nes tai tikrai gali būti labai žalinga. Europos parlamentas kol kas vadovaujamas pranešėjų, e, padarė labai daug e, puikaus darbo. Ir aš norėčiau paraginti parlamentą toliau tęsti šį procesą, kuris tikrai bus ilgas ir nelengvas, tačiau turime išspręsti techninės problemas, e, o tos techninės problemos gali peraukti į politinės problemas, taigi Dar kartą norėčiau paraginti parlamentą padėti mums šioje sudėtingoje užduotyje, e, palaikant dialogą tarp parlamento ir tarybos. Ir jeigu jums reikės jums e, pagalbos, esu pasirengusi jums padėti, tačiau e, tai yra parlamento ir parlamentarų prerogatyva rasti E, bendrą pagrindą darybose su taryba. E, gerbiama pirmininkė, Europos baudžiamasis teismas e, ir teismo pirmininkas. Manau, kad Europos parlamentas pasiuntė labai stiprų politinį signalą, kad jis žiūri labai rimtai E, paiso žmogaus teisų ne tik Europos viduje, bet ir už rib, Europos ribų. Ir aš tikiu, kad Kampala konferencija bus viena svarbiausių pastarojo meto konvencijų e, per, per šį dešimtmetį. Ir aš vėlgi daug vilčių dedu į parlamentą, nes žinau, kad parlamentarai dalyvaus šioje konferencijoje ir joje kalbės. Žinome, kad Europos Sąjunga e, ir anksčiau vaidino ir dabar vaidina svarbų vaidmenį, integruojant konferencijos rezultatus į savo politiką, tarptautinio teisingumo, padedant trečiosioms valstybėms, taikant tai visose dėrybose, kurios vyks artimiausiais mėnesiais ir metais, ypatingai turėtume paremti nacionalinių pajėgumų ir gebėjimų ugdymą, vykdyti e, Romos, e, vykdant nusikaltimų tyrimą pagal Romos statutą. Mes turėtume dabar, dabar taip įgysime naują e, priemonę. Ir tai mums leis būti nuoseklesniems ir efektyviau dirbti remiant teismą. E, pritardama parlamento padrasnimui išreikštam rezoliucijoje, vyriausioji įgaliotinė ir, ir kitos ES e, tarnybos darys viską sistemingai, kad būtų uh, E, prisijungta prie Romos e, e, statuto. Gerbiama pirmininkė, tai buvo. Dar yra pora specifinių klausimų, kuriuos norėčiau trumpai atsakyti. Pirmasis klausimas yra, ar arešto ordin, orderis prieš prezidentą Albašyrą, ar sudaro tai problemų. Ir komisija mato tai kaip ilgalaikio sprendimo dalį, kadangi arešto orderis rodo, kad e, teisingumo e, teismo sprendimai e, tampa nedelsiant vykdytini. Net jei šis asmuo yra valstybės vadovas ir net jeigu šis arešto ordetas, orderis galbūt neiškart bus į, įgyvendintas, jis niekur nedings kadangi tarptautinis baudžiamasis teismas yra nuolatinis teismas. Todėl leiskite patikinti jūs, kad e, Sudanas, e, e, kad mūsų žinybos tikrai bendradarbiaus su šiuo teismu. Ir Kampaloje konferencijoje, dėl Kampalos konferencijos buvo klausimas. Taigi atsakymas į šį klausimą būtų ne kadangi valstybės narės turėtų dėrėtis dėl pakeitimų, tačiau komisija aktyviai dalyvaus konferencijoje e, ir mes daug vilčių dedame į, į Ispaniją kaip pirmininkaujančią valstybę, e, kuri e, tikrai parodys tvirtą poziciją šioje konferencijoje. Dėkoju komisariai. Dabar žodis suteikiamas pranešėjai dvi minutės. Prašau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, kadangi praktiškai visi išreiškė labai pozityvę poziciją dėl e, prisijungimo prie konvencijos. Apie, dėl to mes balsuosime rytoj. Pone Redink, iš tiesų puiku, kad mes bendradarbiaujame, mūsų laukia sudėtingos dėrybos ir yra labai svarbu, kad parlamentas galėtų jas stebėti iš arti. Aš norėčiau pasiaiškinti keletą dalykų. Čia mes kalbame ne apie simbolinį aktą, bet apie mm, dokumentą, kuris turi teisinę vertę. Štai įsivaizduokime, kad pavyzdžiui, E, yra skelbiamas konkursas priimant e, mm, ES institucijas e, tarnautojus ir yra kokiu nors techninių problemų Vengrijoje. Į ką kreipsis Vengrijos teisininkai? jeigu nėra laiko, nėra pripažįstama jų uh, lygiateisiškumo teisė. Taigi jie gali kreiptis į Strasbūro teismą. Tai yra nauja galimybė, kuri sudaro sąlygą žmonėms apsaugoti, apginti savo pagrindinės teisės. Todėl yra aišku, kad mes kalbame ne apie vien simbolinę prasme turinti veiksmą. Kitas dalykas, parlamento nariai išreiškia pageidavimą derantis ne tik tai kalbėti apie prisijungimą prie konvencijos, bet ir prie protokolų, e, įtraukti protokolus, e, kuriuos Europos komisija ilgainiui buvo parengusi, kalb, kurie yra susiję su ES žmogaus teisų hartyje. Tai iš tiesų tam tikras ekvivalentas, tai yra e, abu dokumentai turi, yra analogiški. Europos parlamentas reikalauja kad Europos tarybos Europos taryba prisijungusi prie konvencijos taip pat prisidėtų prie visokiojopos žmogaus